Herzlich willkommen zum letzten Teil. Mėly kolegos, sveiki susirinkę į paskutinėje mūsų komiteto posėdžio dalį. Visi tie, kurie šiandien ryte dalyvavo balsavimu maratone, tikiuosi atsigavo, pasistiprino ir dabar vėl šviežiomis galvomis galės pradėti svarstyti direktyvos projekto dėl e, elektros prietaisų, e, būtent elektros prietaisų atliekų tvarkymo reikalų. Karlains Florence rengė atitinkamus kompromisus ir dabar pradėkime už juos balsuoti, kas už pirmąjį kompromisą, kas prieš susilaiko pritarta. Antrasis, pirmasis konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už jį Ačiū, kas prieš. Susilaiko taip pat pritarta. Dabar balsuokime už atskiras pataisas. Ponios Vilts, 58 pataisa, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Šešiasdešimtoji pataisa tuo darovo panajotovo, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dėl vedimo tvarkos norėtumėte pasisakyti, ar jūs nepamiršote balsuoti dėl 59-osios? Ai, atsiprašau, jeigu jau Toliau atkrinta nemažai kitų pataisų ir balsuokime nuo antrojo straipsnio ketvirtosios pastraipos dešimtoji pranešėjo pataisa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Toliau 75. Restaruosiu, kas už, prieš susilaiko atmesta. 76 kas už. Ačiū, kas prieš, susilaiko pritarta. 79 kas už, kur yra identiška su 80, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta 82 kas už prieš susilaiko atmesta 81 kas už prieš pasitikslinkime dėl 81. socialistų ir demokratų atstovais yra per daug tarp balsuojančiųjų vienas beliko. Vis dar vienu per daug, dabar viskas tvarkoje. 33 už 23 prieš, pritarta 84 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 83 kas už prieš susilaiko atmesta. 85 kas už prieš susilaiko atmesta. 86 atsiimta. 87 kas už prieš susilaiko atmesta, 88 atsimta, 12 kas už, prieš susilaiko pritarta. Devyniasdešimt pirmoji, kas už, prieš susilaiko atmesta, devyniasdešimt antroji, kas už, prieš susilaiko atmesta 93 kas už prieš susilaiko atmesta 94 kas už prieš susilaiko atmesta 96 ir 7 identiškas kas už prieš susilaiko atmesta. 98 ir 9 identiškus ir 100, kas už, prieš susilaiko atmesta. 101 ir 2 identiškus, kas už, prieš susilaiko taip pat atmesta. 100 103, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau balsuojame už 108, Oresti Rosi, už prieš susilaiko atmestą. 118 ir papieti kainin, kas už prieš susilaiko. Tikslinamės 218. Balsuoti baigiame. Ryškia balsų persvara patvirtintų. balsuojame nuo 6 straipsnio 1 pastraipos 125 panajotų pataisos, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar toliau balsuojame nuo 7 straipsnio pirmosios A pastraipo 140, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. aštuntasis straipsnis antroji A pastraipa, 165 pataisokas už, prieš, susilaiko atmestą. 167 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 20 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko pritarta 170 Kris Deivis, kas už, prieš susilaiko pritarta 171, kas už, prieš susilaiko pritarta 21, kas už, prieš susilaiko pritarta 172, kas už, prieš susilaiko atmesta. 187, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas aštuoniasdešimt devintoji, kas už, prieš susilaiko pritarta 192, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikslinkime jau 192. vienu ECR ir S ir D frakcijų atstovais per daug po vieną. Vis dar vienas socialistų per daug, dabar viskas tvarkoje. Pritarta 31 už 27 prieš. 193 kas už prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl 193. Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta nežymė persvarą. 114 kas už prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl 194. Balsuoti baigiame atmestą. 202 kas už prieš susilaiko pritarta. Du šimtai pirmoji. Kas už skilakakio čia pataisavimą. Kas prieš susilaiko atmestas. 204 39. Kas už prieš susilaiko pritarta. 205 lipaš, kas už prieš susilaiko pritarta. 211 ir 7, vėjas delengi, kas už šis pataisas, kas prieš. Pasitiksime. Dėl 11 ir 7 200. vienu EPP atstovu per daug tarp balsuojančiųjų. Ar viskas gerai? 35 už 25 prieš pritarta. 210 Weisgerber Kramer, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 28 kas už, prieš susilaiko pritarta. Du šimtai aštuonioliktoji grostėtsų į, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta 219 girlink, kas už prieš susilaiko atmesta. 220 kas už prieš susilaiko pritarta. 221 kas už prieš susilaiko pritarta 222 ir 242, kas už prieš susilaiko pritarta 223, kas už prieš susilaiko atmestą. 29 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 30 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 224 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 31 <clears throat> kas už, prieš susilaiko pritarta. 229 kas už, prieš susilaiko pritarta. 32 kas už, prieš susilaiko pritarta. 230 nu, ir 40 identiškos, kas už prieš susilaiko pritarta. 231 Šnelhart, kas už prieš susilaiko atmesta 232, kas už prieš susilaiko atmesta 234, kas už prieš susilaiko pritarta 233, kas už prieš susilaiko atmesta 235, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Identiškus pataisus nuo 237 iki 239, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 241, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 200, tiksliau 33 pas už, prieš susilaiko 34 už, prieš susilaiko pritarta. 243 kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta 244, kas už prieš susilaiko pritarta. 245, kas už prieš susilaiko pritarta. 246, kas už prieš susilaiko pritarta. 247, kas už prieš prieš susilaiko pritarta. 248 kas už prieš susilaiko taip pat pritarta. pranešęs Deivis pataisas yra priimtas. Toliau balsuojame 250, kas už, prieš susilaiko atmesta. 249, kas už, prieš susilaiko pritarta. 151, kas už, prieš susilaiko taip pat pritarta. Dabar balsuokime dėl priedų pakeitimo 253 trimoklos pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta 254, kas už, prieš, susilaiko atmesta 255, kas už, prieš susilaiko taip pat atmesta. 38. Kas už prieš susilaiko pritarta. 256. Kas už prieš susilaiko atmesta. 257. Kas už prieš susilaiko pritarta. 200. 258, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 259, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 260, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 261, kas už, prieš, susilaiko taip pat pritarta ir vėl visai serijai pritarėme. Iš graik žaliųjų nieks nereaguoja, atsiprašau. Toliau nuo 40-osios balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, pritarta 263 ir 41 balsavimas dalimis. Taigi pirmoji dalis, kas už ją, kas prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame už 263 B pataisą. Tai yra antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko atmesta 263 C dalis. Kas už, prieš, pritarti. Susilaiko pritarti. 41 dvi dalis, kas už, ši pataisa atkrinta. Toliau balsuokime dėl konstatuojamųjų dalių, pradame nuo 7.42 pataisa, kas už, prieš, susilaiko, parita. 43, kas už, prieš susilaiko, taip pat pritarta. 46, kas už, prieš susilaiko pritarta. 48, kas už, prieš susilaiko pritarta. 47, kas už, prieš susilaiko atmesta, 49 kas už prieš susilaiko pritarta, 52 kas už prieš susilaiko atmesta, 50 sveikata kas už prieš susilaiko atmesta. Trečioji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 51, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtoji, kas už, prieš susilaiko pritarta. 54 kas už prieš susilaiko atmesta. 55 kas už prieš susilaiko pritarta. 56 kas už prieš susilaiko pritarta. Dar liko 57 pranešėjo pataisa, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Labai greitai nubalsavome, labai gerai, dabar elektroniškai balsuosime už pranešimo projektą su visais pakeitimais, balsuoti pradedame vienu socialistų ir demokratų atstovu balsuoja per daug. Dabar viskas tvarkoje, balsuoti baigime 54 už, vienas prieš, 3 susilaikė. Antrasis balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos balsuoti pradedame. ir balsuoti. Baigiame. 51 už 1 prieš 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją Karl Heinz Florence. Visus šešėlinius pranešėjus, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo ir sekretariatą. Dabar pereikime prie kito darbo turkės punkto, dar nebaigėme jo svarstyti. Ir diskusija dėl uh, e, Deep Water Horizon naftos grįžimo platformos avarijos Meksikos įlanka ir naftos išsileimo. Deep Water Horizon oil spill in the Gulf of Mexico. All electronic waste people. Visi žmonės, kurie yra suinteresuoti elektroninės įrangos atliekomis, norėčiau jų paprašyti nediskutuoti uh, salėje, o diskutuoti apie elektroninės įrangos atliekas už salės ribų, nes mes norime diskutuoti kitą temą. Okay. Yes, yes. Wonderful. PPE, are you clear? Ar EPP išsiaiškino savo santykius? Dann würde ich Richard Seber jetzt. Tai gerai, tuomet suteiksiu žodį Richardui Zeber. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją su tokiu puiku rezultatu dėl elektros elektroninės įrangos atliekų, tačiau mes turime. Tačiau mes susidurėme su didelė aplinkosauginė problema ir ta problema e, įtakoja vis labiau visą aplinką ir mes kasdieną gauname įvairius vaizdus iš Meksikos įlankos. E, ir manau, kad mums reikia išsamios diskusijos apskritai apie e, naftos gavybą povandeninėse platformose. Mes, kaip žinome, sprogo ta platforma ir devyni žmonės žuvo. Taigi, manau, atsižvelgiant į tai, mes turime apskritai pakalbėti apie naftos gavybą ir apie iškastinio kūro gavybą ir laikyti tai pavojinga. Pavo, pavojinga veikla kalbėti apie atitinkamas saugumo priemonės. Ir to, tos saugumo priemonės turėtų būti reglamentuojamos tam tikrų įstatymų. Manau, kad iš žiniasklaidos pranešimų galima susidaryti įspūdį, kad JAV E, įstatymai yra mažiau griežti negu Europoje, tačiau aš norėčiau užgirsti iš komisijos atstovų, kad ji įvertintų situaciją ir pasakytų, ką dar reikia patobulinti Europoje. Taip pat e, toliau kitas dalykas būtų fondas, kuris galėtų e, sumokėti kaštus kompensuoti visą žalą ir atitinkamas naftos koncernas BP pasižadėjo sumokėti atitinkamą žalos atlyginimą ir taip pat padėti kompensuoti šitos e, katastrofos aukoms jų nuostolius. Ir čia mes kalbame ne tik apie ekonominę žalą, tai yra tik maža dalis visos žalos, kuri buvo padaryta. Toliau kitas svarbus dalykas - reikia uh, kalbėti apie tai, kas bus, jeigu ir toliau nafta veršis į vandenis. Ir e, mes taip pat Europoje galime patirti pasiekmes, nes, pavyzdžiui, golfo srovė gali atve, at, atplukdyti link Europos tą išsiliejusią naftą. Taigi manau, kad mes, Envi komitetas, turime parengti nuomonę, o po to ir rezoliuciją ir pateikti tą rezoliuciją plenarinėme posėdėje, nes tai yra iš tiesų labai svarbi tema ir yra susijusi su apskritai energijos gamyba ir gavyba, su visu šituo energetikos sektoriumi. Tai tiek, ačiū. Dėkoju Richardui Zieberiui. Yra užduota daug klausimų komisijai, taigi aš siūlyčiau, kad ponas Panik iš energetikos generalinio direktorato atsakytų į užduotus klausimus. Prašau, ponė Panik. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon, everyone. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, kolegos. Pirmiausia, ačiū aplinkosaugos komitetui už tai, kad įtraukėt šį klausimą į darbo tvarkę. Priminsiu, kad mano komisaras dalyvavo Strasbūro plenarinėje sesijoje. Prieš mėnesį jis kaip tik įvertino padėtį tik, tik jau įvykų šitai nelaimiai Meksikos įlankoje. Ir tada buvo paraginta, parlamentas paragina bendradarbiauti su komisija. Tad iš ties tikrai mes labai vertinam būtent jūsų žingsnį pasikviesti mus ir tikimės, kad mūsų dialogas tęsis. Tad mes tikrai galėsim daryti praktinės išvadas. Nereikia priminti, bet vis dėlto pakartosiu, kad mes užjaučiam šitos nelaimės aukas ir mus neramina padėtis, kaip ir visus, tiek profesinė prasme, tiek asmeniškai. Turiu galvoje dėl šitos katastrofos apskritai padarinių, tolimesnių padarinių, ta tiek įžanginių žodžių. Maničiau, kaip būtų galima šitą klausimą aptarti pirmiausia aptarti tuos veiksmus, kurių komisija jau ėmėsi ir kurių ketina imtis. Turiu galvoje tiek vidaus komisijos tarnybas, tiek išorės mūsų e, tarnybas, taip pat e, išorės, e, tai yra kitas ES institucijas, su, suinteresuotasias šalias. Bet aš dar porą pastabų norėčiau pasakyti apie situaciją Meksikos įlankoje. Pirmiausia, žinom, kad nelaimė tebe, tebe, tebe siplečia, kad prasidėjo tyrimas, jį pradėjo JAV, bet to ir kiti tyrimai vyksta, jie tebe vyksta. Kol kas dar nenustatyta galutinė tokia tikroji nelaimės priežastis ir tai reikia turėti galvoje nes vėlgi tai reikia turėti galvoje, mar, svarstant apie galimus atsakomuosius veiksmus. Antra, yra tam tikrų skirtumų tarp naftos gavybos Meksikos įlankoje ir taip pat e, jūrose skalaujančios Europos krantus ir tai buvo e, vieš paviešinta, nes iš tikrųjų tie nafta išgaunama ties Europos krantais, tai yra jūrose skalaujančios Europos krantus, ten nėra tokio pat gylio kaip Meksikos įlankoje. Ta mums pranešė šios naftos pramonės įmonės, įmonių atstovai. Tad e, Europoje ir aplink Europą maž, paprastai grėžiama nafta iš maždaug 190 metrų gylio, tam tikrų operacijų tai yra grėžiama ir giliau, bet e, kita vertus, turint galvoje tuos 700 metrų Meksikos įlankoje, tai tikrai skirtumas milžiniškas. Be to, taip pat e, pramonės įmonėms mums pateikia štai ir tokios informacijos, kad e, apskritai sąlygos pačiuose e, tuose vietose, e, grežinių vietose nevienodos labai palyginsi su sąlygomis Meksikos įlankoje, nes ten didesnė temperatūra ir panašiai bet e, šiaip jau paprastai nafta grėžiama e, iš gilumų tam tikrais konkrečiais specialiais instrumentais ir dėl to galima veiksmingiau valdyti e, kritinę situaciją. Ir tai yra irgi skirtumas, nes matėm koks skirtumas šiuo požiūriu yra tarp mūsų e, ir, ir Meksikos įlankos e, grėžinių, kur šiaip jau šiuo atveju veiksmingai kontroliuoti situacijos nepavyko. Tad tokios skirtingos sąlygos, bet turėdami, kad ir tai turėdami galvoj, mes jau anksti ėmėmės veiksmų, po to, kai pasirodė, kokia šitos nelaimės apimtis, Mes ėmėmės vidinių veiksmų, e, ėmėmės tinkamų teisės aktų iniciatyvų, jau aš paminėjau. Kad, čia jau buvo paminėta, kad iš ties yra nemažai Europos teisės aktų skirtų būtent naftos gavybai, naftos grėžimui ir tuos teisės aktus papildo nacionaliniai įstatymai reglamentuojantis techninę saugą, darbuotojų darbo sąlygas. Taip pat e, reglamentuojama e, aplinkos sauga, numatoma, numatomos e, atsakomybė už žalos padarimą ir kartu taip numatoma atsakomybė už avarijos, nelaimės ir jos padarinių panaikinimą. Bet mes turime, aišku, užtikrinti, kad ES teisės aktai apimtų visus šituo klausimu susijusius aspektus, tad mes dabar komisijoje viduje, tiesiog viduje derinam veiksmus su atitinkama mūsų tarnybom, tikrinam, peržiūrim, kokių turim teisės aktų, kaip jie pasiteisina. Mes turim vidaus tar, tarp žinybinę tarnyb, tarnybos grupę ir ir joje teikiama, telkiama informacija ir bus koordinuojami geriau veiksmai, kurių rezultatas galbūt bus konkretus teisės aktai. Bet, kaip jau sakiau, tyrimas šitos nelaimės tebe vyksta, todėl mes, aišku, galim kol kas nustatyti spragas, teisėkuros spragas ir tik vėliau tada pri, priklausomai nuo to, kokia buvo tikroji nelaimės priežastis, tada jau bus galima nustatyti, numatyti konkrečias priemonės. Mes peržiūrėjom atsakomųjų veiksmų mechanizmus, kuriuos turim ES lygių ir vėlgi čia v, nacionaliniu lygiu šioje srityje valstybės narės turi tinkamų priemonių, tačiau jų yra ir ES lygių, kad tikrai e, galima imtis veiksmų, kurie duotų pridėtinę vertę, kurie papildytų valstybių narių priemonės. Yra numatyta konkreti mūsų agentūra, EMSA, jūrų saugos agentūra ir čia mūsų atitinkamo direktorato kolegos e, būtent su, su ta agentūra susiję. Uh, Tad toji agentūra irgi kūrė konkrečias priemonės, kurių galima imtis išsiliejus naftai ir kartu papildant valstybių narių e, priemonės. Be to turim apsaugos e, mechanizmą, E, kurį koordinuoja kito generalinio direktorato, e, aplinkosaugos generalinio direktorato atstovai. Tad čia tos priemonės irgi naudojamos kaip papildomos greta valstybių narių veiksmų. Tačiau vidaus veiksmai. Ėmėmės taip pat ir išorės veiksmų. Pirmiausia, mes tikrinam, kokių yra teisės aktų, ar ten juose numatyta visa, ko reikia bet kita vertus jokie teisės aktai ir ateityje neužtikrins šimto procentų saugos. Ir čia vėlgi reikia taip pat, tai yra numatyti taip pat atitikties mechanizmai. Labai svarbu, kad jų būtų laikomasi, tai yra ir tokiu būdu mes e, palaikom dialogą su pramonės įmonėmis, e, net ir taikos taik, taikos metais, galima sakyti, ir tokiu kartu su kartu su komisijos narė Georgieva mes e, gegužės pabaigoje sustikom su pramonės atstovais, tiesiog pateikėm joms klausimų, kad e, jie, jie atsakė ir žodžiu, kitų, į kitus klausimus mums at, e, atsakys pramonės įmonės raštu ir mes norim pasiekti, kad pramonės įmonės imtųsi priemonių, kuriomis būtų galima sumažinti galimą riziką. Komisija ketina susitikti su pramonės atstovais Liepos 14 ir mes tada jau turėsim atsakymus į mūsų klausimynus, o pirminė mintis e, šiaip jau buvo susitikti kas tri, tris mėnesius su pramonės įmonėmis, bet kita vertus jau jau numatytas dar vienas sustikimas praėjus tik dviem mėnesiam. Ir po to bus tęsiamos diskusijos vėliau, tam, kad tikrai galėtume įsitikinti, jog pra, įmonės laikosi įsipareigojimų. Be to susitikimai vyksta su nacionaliniais e, reglamentavimo atstovais. Pirmas e, susitikimas bus, vyks šią savaitę dar. E, komisijos narys atitinkamas dalyvaus ir bus diskutuojama su nacionalinių administracijų atstovais dėl galimų gerinimo priemonių, kad būtų galima taip pat toliau, toliau e, gerinti saugos lygį, taip pat prižiūrinčių šitą sektorių e, tiesiog budrumą. Ir galiausia, mes taip pat kartu su išorės suinteresuotomis šalimis toliau kalbamės apie pakrantės saugą, tai yra pakrantėse vykstančių operacijų saugą. E, praeitie buvo išreikšta nemažai rūp, e, susirūpinimo dėl to, bet Kita vertus, kai kalbam apie žalios naftos gamybą, apie tuos laivus gaben, tankerius gabenančius naftą, irgi iš jų eina grėsmė. Tad šita, šita sritis yra nauja, bet kita vertus mes tengiamės ją įtraukti į mūsų diskusijas, kurios vyksta visoje Europoje. Ir čia paminėtinas yra Berlyno forumas, kuria, kuri, kur koordinuoja veiksmus mūsų energetikos generalinis direktoratas. Mes įtraukėm į šitą forumą e, šios srities pramonės įmonės. Tad e, pakrančių operacijų saugą dažnai įtraukiam, stengiamės įtraukti į darbo atvarkę. Bet to palaikom dialogą su tokiais partneriais kaip JAV, Kanada, Rusija. Ir kartu tuos klausimus įtraukėm į daugia šalias diskusiją su OPEC šalimis, antai vėl netrukus numatytas sustikimas. Kitas dar yra e, naftos bendradarbiavimo tarybos šalis, G20 e, šalis, tad e, tuos klausimus mes irgi su jomis aptarinėjom ir aptarinėsim. Tad tiek, glaustai apžvelgiau situaciją, tai ką mes veikiam, turiu galvoj, turint galvoj teisėkūrą, tai labai svarbu užtikrinti, kad e, mes turėtume reikiamus teisės aktus, tačiau ir ne teisėkūros priemonę. Nių. Dabar dėl komisijos teisėkūros iniciatyvų. Kaip jau sakiau, kol dar nežinom tikrųjų nelaimės priežasčių, kol kas dar sunku apsispręsti dėl papildomų reglamentavimo priemonių, konkrečių priemonių. Bet jeigu padarysim išvadą, kad vis dėlto, jeigu išsiaiškinsim, kad turimi teisės aktai nepasiteisina, kad juose yra trūkumų, uh, E, jais nepakankamai užtikrinama mm, operacijų pakrantėse sauga, tai tada, suprantama, imsimės iniciatyvų. Mm, Dėkoju komisijai už atsakymą. Pradėsiu, pradėsime diskusijas. Pirmiausia, suteiksiu žodį pon, poni, ponui Arsenis, o paskui poniai Korin Lepaš. So no Atrodo, kad ta nelaimė neturi pabaigos. Platforma buvo pastatyta 2001-aisiais naudojantis naują technologiją bet kita vertus, ką pasakyti, nežinau, kiek, kiek tokios konstrukcijos platformų yra ties Europos e, krantais, atrodo, nežinau, gal komisija patvirtintų, atrodo, 400 tokių yra. Ir iki 2000. Mm, iki 2007 metų įvyko beveik 1500 E, e, beveik 1500 nelaimių ir žuvo 43 žmonės. 89-aisiais didesnė nelaimė vyko ties Škotijos krantais su mir, baigusis mirtimis. Čia nuo 91 metų JAV yra draudimas e, gręžti naftą vandenyse esančiuose e, ta, už tam, tik, tam tikros skaičiaus kilometrų nuo krantų JAV. Tad klausiu komisijos, ar komisija turi, turi šiaip jau ketina uždrausti naftos grėžimą atviroje jūroje Nes čia buvo pasakyta, mes dar nežinom tikrųjų nelaimės priežasčių, bet kita vertus, juk šimtai ir net tūkstančiai nelaimių jau įvyko per tuos pastaruosius septynerius, aštuonerius metus ir jų, jų vyksta, atsiranda. Tad mes turim imtis priemonių Bet to prie, turim imtis priemonių, juo labiau turėdami galvoj tokią milžinišką šitos nelaimės apimtį. Pone Lepaš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, ši tema tikrai labai svarbi ir tikrai e, galiu tik tai sutikti su generalinio direktorato direktoriumi, su jo žodžiais Iš ties labai svarbu, kad aplinkosaugos, žuvininkys, jūro e, generaliniai direktoratai veiktų bendromis jėgomis. Čia turiu galvoje ne, ne vien tik tai rūpinimasi grėžimo platformomis, bet taip pat aplinkosaugas ir tam tikrais ūkio aspektais. Mes čia turėtume išleisti iš akių tris tokius aspektus. Pirmiausia, teisės aktai reglamentuojantis leidimų išdavimą yra, iš tikrųjų veikia nemažai ES tarsi teisės aktų čia buvo sakoma, bet kita vertus taip nėra, nes antai, sakykime, Erikos ta nelaimė ne, negalėjo būti reglamentuojama. Be to, direktyva dėl aplinkosaugos e, atsakomybės jos irgi nepakanka. Tad atrodo, Tai yra mes dabar jau įvertinam, kas iš tikrųjų vyko iki šiol. Ir čia vėlgi nereikia betarpiškai dabar kaltinti vien BP, bet kalbant apie teisės e, aktus, tai bet kita vertus reikėtų įvertinti praeitie įvykusius, vykusias nelaimė, nelaimės. Bet aš galėčiau e, apibendrinama sakyti, kad mes neturim tinkamų vis dėlto teisės aktų ES lygių, kurie būtent e, galėtų būti panaudojami e, būtent tokiais atvejais. Nes čia daugiausia šiaip jau vadovaujamasi Norvegijos, sakykime, teisės aktais, Britų teisės aktais. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas - atsakomybės klausimas. Tai irgi labai svarbus dalykas. Ir JAV ir Europa atsakomybės klausimus sprendžia skirtingai. Ir dėl to, suprantama, skirtingai elgesi pramonės įmonės. Jeigu yra e, šiaip jau didelė ta atsakomybės rizika, antai, sakykime, kai e, nafta išsilieja iš tanklaivių ir e, kyla, sakykime, didelė ekonominė rizika, tai tada tada įmamasi reikiamų e, saugos priemonių. O jeigu su, su ta, tokiom nelaimėm susijusi nelaimė, tai yra e, e, ekonominė, ekonominė žalos rizika nedidelė, tai tada e, paprastai saugos dalykai apleidžiami. Tad čia iš tikrųjų reikia įvertinti tas buvusias klaidas, nes, nes vėlgi e, E, priešingų atvejų tokios įmonės kaip ir BP elgsis ir toliau, kaip kad jos elgėsi iki šiol, sakykime, Meksikos įlankoje. Trečias klausimas - priežiūros, stebėsenos klausimas. Visą tai atrodo gražu, gražu e, popieriuje. Čia buvo paminėta, kad JAV yra gana griežti priežiūros teisės aktai, bet aš dėl to uh, nesu tikra, nes e, prezidentas Obama praėjus trim savaitėm vis dėlto pagri... E, e, šiaip jau aiškiai pasisakė, kad reikia sugriežtinti teis... teisės aktus. Tačiau šiuo atveju šitas klausimas yra esminis. Ir čia apskritai kyla toks platesnis klausimas, kaip apskritai Yra papildomų elementų, rodančių, kad dabar antai dabar vis daugiau veiklos vyksta atvirose jūrose, po to vėlgi kitą rytoj iškils kitas klausimas dėl to vidutingojo smėlio Bet kita vertus reikėtų pamastyti plačiau, kaip vis dėlto reikėtų mažiau atsisakyti tos naftos grėžybos. Nes e, šiuo atveju vėlgi BP, suprantama, tenkant didžiulį atsakomybę, e, išlaidų, e, kompensacijos klausimai ir astronominės sumos, kurios, kurias teks sumokėti šitai šitai bendroviai BP, ar ji šiaip jau apskritai e, išlaikys šitą spaudimą, jau dabar prieš tai ji buvo patekusi į sunkumus. Ir kitas klausimas apskritai, vėl čia su tuo susiję e, apskritai naftos ekonominė vertė, atsakomybės klausimas. atsakomybės klausimas, sakykime, taip kaip jisai sprendžiamas, kai nafta išsilieja iš tanklaivių ir, ir atsakomybės klausimas, kai, kai nafta grėžiama jūroje. Tad baigsiu sakydama, kad rytoj e, per pietus nuo pusės pirmos iki pusės trijų e, mano vadovavimo grupė rengia tokią viešus klausimus, kuriuose dalyvaus e, įvairios suinteresuotosios šalis ir būtent bus aptariami klausimai, be visa kita kovos su e, tarša klausimai, kurie yra šiuo metu svarbus Europoje. Zabėžė teraz pan posau Bart Stas. Dėkoju toliau ponas Bats, vėliau Mišel Rivazy. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš esmės, aš pritariu tam, ką pasakė ponė Lepaš. Man atrodo, kad ji puikiai išreiškia visą mūsų susirūpinimą susijusi su šia katastrofa. Krizės, o čia ir yra krizė, krizės gali turėti tokį kažkokį valomąjį poveikį. Ta katastrofa, su kuria mes dabar susidurėme, Meksikos įlankoje, ji gali mūsų kai ko išmokyti. Ir pirmoji pamoka turėtų būti tokia, kad naftos įmonės dėje neskiria pakankamai dėmesio saugumui. Ir toliau norima gaut, išgauti naftą, e, nepaisant atitinkamų skaudum, saugumo reikalavimų. Skaičiai, kuriuos aš radau, rodo, kad pastaruoju metu naftos bendrovės apie 39 milijardus eurų išleido e, ieškojimui naujų šaltinių ir tik 20 milijonų išleido moksliniams tyrimams ir saugumo priemonėms. Taigi manau, kad šie skaičiai kalba patys už save, todėl norėčiau paklausti, ar komisija siekia sąmoningai pasimokyti iš šitos katastrofos įvykusios JAV. Man atrodo, mums reikia nepriklausomos e, kontrolės, e, kad būtų patikrintos visos e, naftos gavybos platformos Europoje ir kad būtų pateikta atitinkama ataskaita. Komisija sakė, kad yra daug įvairių e, Europoje galiojančių teisės normų. Taip, aš galiu pritarti poniai Lepaš, yra labai daug teisės aktų, tačiau didžioji dauguma jų po prestiž katastrofos atsirado ir čia yra kalbama apie taršą, kurią kelia laivai. Tačiau tie teisės aktai negalioja tai taršai, kuri kyla iš naftos gavybos platformų. Taigi, gerbiamas komisijos atstovė, e, Liepos 7 dieną mes esame suplanavę diskusijas plenarinėme posėdėje, todėl galbūt jūs galėtumėte suteikti daugiau informacijos parlamento apie visus teisės aktus, kurie galioja naftos gavybos platformoms. E, kai Liepos 7 dieną 21 valandą pradėsime diskutuoti, e, galbūt galėsime tada turėti pasirem, gal, galėti pasiremti šitą komisijos informaciją ir nustatyti, kokie teisės aktai jau dabar yra, o kokiu mums dar trūksta. Tai būtų puikus pagrindas išsamei analizai. E, Komisija taip pat kalbėjo apie ES jūrų saugos agentūrą. Tai yra labai įdomi agentūra, kurios buveinė yra Lisabonoje, jie dirba labai puikiai, ten joje dirba specialistai. Tačiau jeigu paskaitytumėte EMSA, tos agentūros e, reglamentą, jūs pamatysite, kad ši agentūra buvo sukurta po E, katastrofų, kurios įvyko, kai jūra buvo užteršta dėl laivų. Tačiau e, tame reglamente nėra kalbama apie jūrų taršą iš e, naftos grėžinių. Taigi galbūt reiktų išplėsti EMSOS įgaliojimus, kad ji galėtų panaudoti savo žinias, kalbant apie taršą, kurią kelia naftos grėžiniai. Ir Dar vienas klausimas. Ar komisija turi kažkokį metodą tokiam atveju, jeigu atsitiktų baisi naftos katastrofa? Ar yra kažkokie avariniai planai? Jeigu tokių nėra, tai galbūt reikia juos parengti. Ir vėlgi čia reikia pasiremti tomis žiniomis, kurias e, turi EMSA specialistai prieš mane kalbėjo kolegos sakė, kad yra labai daug naftos grėžimo platformų Europos Sąjungos vandenise geografinė prasme. Tačiau e, jos yra valdomos iš Norvegijos. Taigi, kaip koks yra tas bendradarbiavimas su Norvegija. Jeigu mes norime pasi, pasimokyti iš dabar įvykusios katastrofos, mums reikia užmėgsti ryšius su atitinkamomis Norvegijos institucijomis, kad galėtume kartu koordinuoti priemonės. Pagalba aukoms. Čia galiu pasakyti, kad su siaubu pamačiau, kad reakcija, lyginant į tą reakciją, kuri, e, kur, kai buvo reaguota į laivų prestiž, pavyzdžiui, prestiž katastrofas. E, čia čia buvo pateiktas komisijos pasiūlymas dėl žalos atlyginimo. 2001 metais komisija dar pateikė tą tą pasiūlymą ir nuo to laiko tas pasiūlymas nėra įgyvendintas. Nebuvo įkurtas tas kompensacijos fondas. Ar galbūt dabar mes galėtume pasinaudoti esamą situaciją ir dar vieno svarstymo metu išplėsti to fondo e, k, e, kompetencijas. Toliau, 54 procentai visų naftos grėžimo platformų yra vyresnės nei pen, senesnės nei 15 metų. Tuo, tuo metu vidutinis tokios naftos platformos lyg, veikimo laikas yra 17 metų. Taigi mes susidurime su labai senais įrenginiais ir mes kalbame apie dešimtis tūkstančių e, vamzdynų, kurie yra labai pavojingi. E, ir jų sukelta tarša gali būti tikrai labai baisa. Tai baisi, taigi norėčiau paklausti. Norėčiau paklausti komisijos, ką jūs žadate daryti, e, kaip jūs žadate išmontuoti tas pasenusias naftos e, gavimo platformas, kaip jūs sieksite modernizavimo, kaip galite įpareigoti naftos bendrovės prisidėti savo finansais prie modernizavimo, nes juk jų, tai yra ir jų atsakomybė. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Mišelis Rivasi. Po jo Ekardas. Labai ačiū komisijai, kad jūs, jūsų iniciatyva e, buvo, atsirado šitas klausimas darbo atvarkiai bet kita vertus taip labai sunku gauti informacijos iš pačios naftos pramonės. E, mes dažnai kreipiamės šiaip jau į naftos įmonės ir, ir mums sako, kad vėliau, vėliau pateiksim nuomonę. Mano klausimas yra toks. Yra 25 e, naftos platformos, sakykime, Šiaurės jūroje. Ir mano klausimas toks. Ar galimas, galima tokia nelaimė, sakykime, kokia įvyko naftos, e, tai yra e, Meksikos įlangoje, ir kaip tada, kaip tada, kokių galim, ar galima tiesiog numatyti tokių nelaimių, nes po to, e, tai yra, kai, kai jau didžiulė, didžiuliai naftos kiekiai išsilieja į jūrą ir ir tada visi nustėrė. Ir, bet čia kartais mums sako, kad e, ties Europos krantais tokių nelaimių neįmanoma, nes, nes vis dėlto grežiama negiliau ne, ne kaip šimtas metrų. Bet aš pa, prieš, pasakysiu, kad e, prieš 99 metais e, Meksikos įlankoje įvyko būtent naftos platformos avarija ir toji naftos platforma grežė naftą iš vos šimto metrų. Po to, po keliarių metų toje pačioje Meksikos įlankoje įvyko kitos naftos platformos nelaimė, nors ten buvo nafta grežiama iš vos 50 metrų ir panašiai. Tad dabar turint tas 25, 5, 25 platformas Šiaurės jūroje, tikrai juk mes neturim jokių uh, garantijų, kad panašios nelaimės ne, ne, ne, nepasikartos. Tad iš tikrųjų, e, iš tikrųjų, ar galima vis dėlto gauti konkrečių garantijų iš, iš tų platformų įmonių? Tai vienas dalykas. Kitas klausimas, kuris man rūpi, kas iš tikrųjų kontroliuoja šitas naftos platformas? Dabar toji agentūra, kuri uh, kuri šiaip jau e, tikrina, kontroliuoja tokias plūduriuojančias platformas ir, ir laivus susijusius su platformas, jie atsako už jas. Tačiau kas iš tikrųjų atsako už tas tokias stacionarias platformas? Nes čia tarsi kontrolės organai yra e, valstybės narės. Bet, e, bet kita vertus, o kas, ta, o kas kontroliuoja tuos pačius e, kontroliuotojus, tai yra turint, turiu galvoje leidimų išdavimą ir panašiai. Ir paskutinis dalykas - tai Airijos prašymas e, gauti, e, gauti leidimą eksploatuoti platformą esančią už trijų mylių nuo, nuo pakrantės. Bet kita vertus, ar nereikėtų vis dėlto įvertinti šitą atvejį, e, šitą atvejį išduoti Airijai leidimą, tai yra eksploatuoti naftą tokiomis sąlygomis ir neturint vis dėlto pakankamų e, saugos garantijų. Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the Commission for. Ponas Eikhutas, ačiū ponė pirmininkė ir ačiū komisijos atstovui už e, komisijos pristatytus veiksmus. Tačiau manęs netenkina komisijos pastaba, kai sak, nes e, iš, tiesa yra ta, kad yra nemažai direktyvų ar teisės aktų šioje srityje. Bet, sakykime, pakalbėkim apie naftos bendrovių atsakomybę, kai, sakykime, vyksta nelaimė. Kas atsako? Antai, kai 99-aisiais įvyko Erikos nelaimė, tai buvo jau teisės aktų ir po to buvo priimtas šiaip jau visas teisės aktų paketas, mes turėjome įtraukti papildomą e, teisės aktą, e, numatantį atsakomybę už naftą gabenančių laivų atsakomybė, bet tokios atsakomybės nenumatyta naftos plat, dėl naftos platformų. Komisija sako, kad pirmiausia reikia e, vis dėlto ištirti tikrasias e, naftos platformos avarijos Meksikos įlankoje priežastis prieš priimant konkrečius teisės aktus bet dabar yra vienintelė direktyva šioje srityje e, atsakomybės už aplinkosaugą direktyva, kuria, kurią galima e, pasiremti. Ir ten aiškiai pasakyta, kad atsako, e, įmonės atsako, jeigu, jeigu tai yra žala padaroma paviršiaus vandenyje, vandens viduje, aplinkoje, tai yra labai siaura šitos direktyvos taikymo sritis. Ir e, šiuo atveju bet, bet nerandam platesnių dalykų, sakykime, kai žala padaroma apskritai platesniai aplinkai, žmonių sveikatai, viso to nerandam tos atsakomybės už aplinkosaugą direktyvoje. Tad komisijai klausimas būtų toks, ar jūs neketinat išplėsti, išplėsti šitos dabartinės direktyvos taikymos rytį, įtraukti į ją jūrų vandenis? Ar komisija jūs ketinat e, tiesiog numatyti kažkokią specialią direktyvą, kuri būtų taikoma, tai yra reglamentuotų atsakomybę dėl būtent naftos platformų jūrose? Następnym mówcą będzie Peter Lizy. Dėkoju, dabar kalbėsiu, aš vėliau sutiksiu žodį ponui Lyze. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad jau gegužės mėnesį pateikiau rezoliucijos projektą. Rezoliucijos projektas šis nebuvo priimtas pirmininkų suigoje, tačiau Strasbūrė įvyko įdomios diskusijos. Ir aš norėčiau pritarti ponui Zieber, iš tiesų būtų labai uh, gerai grįžti prie šios temos parlamente ir manau, kad turėtume tikrai parengti rezoliuciją šią temą. Manau, kad kadangi mes čia kalbame apie e, kartu su energetikos generalinio direktorato atstovu, pirmą kartą buvome susitikę su, e, su juo Strasbūrė, tačiau manau, kad mums šitose diskusijose su mumis turėtų dalyvauti už aplinkosaugą atsakingas komisaras. Jeigu mes e, kalbame apie energetikos aspektus, tai jų nepakanka. Todėl aš norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti, kad į mūsų diskusijas atvyktų taip pat ir dire, e, aplinkosaugos generalinio direktorato atstovai, nes mes juk čia kalbame ne tik apie energetikos, bet ir apie apl aplinkosauginės problemas. Mes esame parengę pranešimą, kurį ignoravo komisija, tai yra pranešimas apie aplinkosauginius Nord Stream dujotekio aspektus. Komisija ignoravo šį pranešimą ir neinicijavo jokių veiksmų. Norėčiau paklausti, kodėl taip atsitiko manau, kad tai taip pat yra toks atvejis, kai susikerta pramonės ir aplinkosaugos interesai. Ir mes tampame stambaus lobistų darbo aukomis ir mes nusilenkėme tiems lobistams. Tačiau manau, kad būtent šioje srityje mums reikia labiau bendradarbiauti su aplinkosaugos komisaru. Vien tik šiais metais Norvegijos vandenyse įvyko 32 nelaimės. Tai buvo 32 atvejai, kuomet naftos grėžimo platformos tiesiog buvo uždarytos dėl atitinkamų avarijų. Aš čia kalbu tik apie Norvegijos vandenius tuose Norvegijos vandenyse yra iš viso 103 platformos, kurios buvo pastatytos dar 80-metyje iš jų 44 dar galės veikti 5 metus, 26 iš tų platformų jau viršyje savo veikimo laiką, savo galiojimo laiką. Tačiau nepaisant to, joms ir toliau buvo suteikta teisė toliau išgauti naftą šiuo metu situacija visa pasikeitė, mes turime ją iš naujo įvertinti ir čia buvo paminėtas argumentas, kuris man visai nepatiko, nežinome dėl ko kilo ši katastrofa. E, norėčiau, kad nebūtų kartojamas šis argumentas. Situacija yra labai paprasta. Yra nafta, kuri yra giliai jūros dugne, po jūros dugnu ir yra naftotekis, taigi ko mums dar reikia? Mums reikia kažkokio apsaugos mechanizmo, taip pat reikia kažkokių kontrolės priemonių. Jeigu šioje srityje yra taupama, pavyzdžiui, jeigu taupama kontrolės sąskaita, tai tuomet koncernas BP turėtų sumokėti 20 milijardų aišku, tai jis padarys tik tai, kai JAV darys spaudimą ir tokiu būdu atlygins e, žalą. Tačiau jeigu toks, e, katasto, kad tokia katastrofa būtų įvykus kur nors kitur, pavyzdžiui, Afrikos vandenyse ir JAV nedarytų spaudimo, tai tuomet e, situacija būtų visai kitokia. Dabar ponas Lyze, o paskui ponė Linda Makeven. Ačiū pirmininkė. Mylas Boguslavai, norėčiau pratesti tavo Baigtą mintį pirmiausiai labai ačiū Richardui Zeberiui už tai, kad jis klausimai įtraukė į darbų tvarkę, nes jis rūpi Europos žmonėms ir mums reikia kalbėti apie šios avarijos pasiekmes. Svarbiausia pasiekmi man yra ta, apie kurią minėjo Korin Lepaš ir prezidentas Obama praeitą savaitę savo kalboje. Tai yra dar vienas papildomas argumentas. Ši avariją, mažinti priklausomybę nuo naftos ir daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Mums aptarant šį klausimą yra labai svarbu suprasti, kad kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius negalima pamiršti kai kurių rizikų, todėl priimdami įstatymus mes <clears throat> turėtume Mm, juos atitinkamai griežtai priimti su atitinkamai griežtomis nuostatomis, kaip ir e, priimdami įstatymus apie iškastinį kūrą. Nes gaminant biokūrą ne viskas vyksta taip e, idealiai. Ir Tačiau turime nepamiršti, kad e, kiekvienas biokūro litras pakeičia iš naftos išgaunamo kūro litrą ir biokūrų pripildyta tanklaivio avarija nebūtų tokia pragaištinga kaip naftos pripildyta tanklaivė, nes biokūras e, galėtų biologiškai susiskaldyti. Tai mums yra svarbu visiems susidėmėti. Keletas konkrečių klausimų komisijai komisijos atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad Europos vandenyse naftos platformų grėžimo gilis yra seklesnis, tačiau aš nelabai teisingai supratau. Ar teisingai tik noriu pasitikslinti, kad buvo kalbama apie tai, kad naftos grėžiniai vidutiniškai siekia 90 metrų, tačiau po to buvo minėti 200 metrų ir 700 metrų. Ir 700 metrų yra pakankamai gilu ir jeigu atsitiktų kokiu nors avarijų panašių, tai būtų sudėtinga jų pasiekmes e, apskaičiuoti ir e, Noriu paklausti, kadangi prie Šetlandų salų yra grežiama nafta pakankamai giliai, ar yra kokie nors skaičiavimai apie tai, kaip e, užbėgti už akių tokio pobūdžio katastrofoms, užkirsti joms kelią dėl naftos platformų skaičiaus ES vandenise. Pone Rivazy, pateikė vieną skaičių, aš iš Vokietijos turiu informaciją apie 450 platformų Šiaurės jūroje vien. Komisija galbūt galėtų mums konkrečius skaičius pateikti. Norvegijos vyriausybė paskelbė moratoriumą gilu, giluminiams naftos grėžiniams. Noriu paklausti, ką reiškia giluminiai grėžiniai, kokiame gilyje leidžiama grėžti ir jeigu e, tai, tas gilis nėra 1500 metrų, tai kokiame gilyje galima gręžti, noriu konkrečiai išgirsti atsakymą iš Europos komisijos, taip pat noriu grįžti prie klausimo, kurį iškėlė Bas Eichhaut. Atsakomybė dėl aplinkos taršos. Kai mes diskutavome šį klausimą, aplinkosaugos komitetas nebuvo pagrindinis. Ir mes netaikėme primtų nutarimų tarptautiniuose vandenyse veikiančioms naftos platformoms. Pa, pagryzdami tokį sprendimą tuo, kad reikia sustarp, susitarti tarptautinėse institucijose, tačiau kuomet laukiamas sustarimas tarptautinėse institucijose, tas laukimas gali užtrukti 20 metų, dabar noriu klausti, ar tarptautinė bendruomenė kaip nors ketina susitarti dėl aplinkosauginės atsakomybės tiek tanklaivių, tiek naftos platformų atvejais, avarijų atvejais, jeigu tokio sustarimo konvencijos nebus pasiekta, ar ES numato priimti greitų laikų atitinkamus įstatymus tas rytė. Ačiū kolegai Pėteriui, dabar Linda Makevin, po to Elena Antonesku. Ačiū pirmininkė, ačiū Boguslavai už tai, kad iškėlė šį klausimą prieš kelias savaitės per plenarinę sesiją. Ir e, aš manau, kad tai nebuvo pats geriausias laikas iškelti šį klausimą plenarinėme posėdėje, nes skubotai priimamos rezoliucijos ne e, siriame konkrečiais faktais ir informacija, yra tik paskelbiami pranešimai spaudai, kurie nieko neparimti. Petras Lyzė yra teisus ir Dabar mums reikia tų skaičių apie naftos platformą Šiaurės jūroje ir kokiame gilyje galima gręžti, ar reikia vadovautis nacionaliniais ar europiniais įstatymais, kas priima galutinius sprendimus. Aš manau, kad nacionalinės vyriausybės, tačiau nėra jokių gairių, taigi mums pirmiausiai reikia pagrindinių faktų informacijos iš komisijos apie naftos platformų skaičių, apie jų amžių, apie gylį E, apie e, nuotolį jų veikimo nuo pakrančių. Ir mums reikia vieno informacijos šaltinio, iš kurio gautume visą šią informaciją. Taip pat reikia sužinoti, e, kaip yra pasiskiršusi atsakomybė, kas už ką atsakingas. JAV, kaip suprantu, sprendimai dėl naftos grįžnių yra priimami federaliniu lygmeniu, taip pat priklausomai nuo to, kaip toli naftos platformos yra nutolusios nuo pakrantės ir prie, valstybė JAF yra nutarusi, kad e, valstijos leidimus gręžti naftą išduoda tuo atveju, jeigu platforma yra nenutolus toliau nei 3 jūrmilės nuo pakrantės. Jeigu toliau tuomet federalinių lygmenių yra e, priimami atitinkami nutarimai Manau, kad e, mes taip pat turime aiškiai suprasti, koks yra kompetencijos paskirstimas ES tarp nacionalinio ir europinio ligmens priimant sprendimus dėl naftos grėžimo. Liepos mėnesį 9 e, val. trečiadienį per plenarinę sesiją mes svarstytume šį klausimą, manau, kad tai nėra pats geriausias laikas, reiktų parinkti tinkamesnį ir aš tikiuosi, kad iki šios diskusijos komisija e, mums suteiks visą reikiamą informaciją, pasidalins su mumis turimais faktais, tam, kad mes galėtume būti informuoti. Norėčiau iš komisijos išgirsti atsakymą į varius klausimus dėl gylių. Noriu paklausti, ar egzistuoja konkretus įstatymai reglamentuojantis naftos gražimo gylį, ar tik tai remiamas atskirų valstybių praktikomis. E, e, Aš girdėjau apie tinkamus pasiūlymus Airijoje, pavyzdžiui, ir kas priima tuos sprendimus, ar nacionalinės vyriausybės, ar jūs esate įtraukiami kaip nors į tų sprendimų prieimimą. Galiausiai noriu pasiūlyti koordinatoriams susitikti ir aptarti šios klausimus ir e, mes norėtume e, gauti iš komisijos detalesnį informaciją apie tai, kas įvyko JAV, nes e, jau dabar matome, kad e, kuomet tokios nelaimės įvyksta, jų pasiekmes yra katastrofiškos ir e, galima kaltinti naftos kompaniją, tačiau jai bankrutavus už pasiekmes turės mokėti mokesčių mokėtojai. Taigi mums reikia ne vien tik diskusijos plenarinėje sesijoje, tačiau reikia ilgalaikės vizijos, ilgalaikės analizės. Taigi komisija galėtų priimti sprendimą, kaip elgtis tokiu atveju, nustatyti konkretų terminą, pavyzdžiui, spalio mėnesį, gruodžio mėnesį, metų pabaigoje ir priimti atitinkamus sprendimus europinių lygmenių. Pirmininkas, ačiū labai. Dabar pasisakys ponė Elena Antonesku, o ruošiasi Radvilė Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi šią diskusiją ir noriu padėkoti ponui Zeberiui už tai, kad e, užtikrino tokios diskusijos galimybę Norėčiau pritarti kolegoms Sonikui ir Zėberiui. E, mes pritarėme būtinybę priimti rezoliuciją, nes klausimas yra rimtas naftos išsileimas balandžio pradžioje galbūt ir buvo didžiausia likščiolinė aplinkosauginė katastrofa pasaulyje. Kolegė, kolega Zeber minėjo apie tai, kad ta katastrofa galėtų paskatinti permainas aplinkosaugos rytyje Junktinėse valstijose. Man kelia nerima rizikos klausimai. Čia komisija turi bendradarbiauti su e, jungtinėmis, taut, e, jungtinėmis valstijomis ir e, išsiaiškinti visus klausimus susijusius su naftos platformų kontrolę, inspekcijomis vykdomomis, rizikos įvertinimu. Ir apskritai nustatytų kriterijus rizikos įvertinimo. Nes aš manau, kad šimtų procentų atmesti rizikos visiškai neįmanoma. Mes taip pat puikiai žinome, kad Operacinės sąnaudos veikimo tokių platformų BP įmonėje bent jau sudaro apie milijoną dolerių per dieną. Todėl privalome užtikrinti, kad rizikos kaštai neviršytų potencialaus pelno nes priešingų atveju e, šis verslas pasidarys nerentabilus. BP yra ketvirta pagal dydį naftos bendroje pasaulyje, nepaisant to, jai kilo didelių finansinių sunkumų siekiant e, apmokėti šios katastrofos pasiekmes. Taigi mums visiems kyla klausimas, kas įvyktų, jeigu atsakyti už tokio masto aplinkosauginę katastrofą turėtų mažesnį įmonę nei BP. Todėl aš manau, kad e, taip pat kaip ir ponas Zėberis, mes turime pamastyti apie tai, kaip europinių lygmenių reiktų reaguoti į tokio pobūdžio galimas katastrofas, galbūt e, e sukurti greitą reagavimo pajėgas, kažką panašaus. Manau, kad komisija turėtų taip pat pasvarstyti tokią galimybę teikdama mums atitinkamus teisėkuros pasiūlymus. Reikia taip pat nustatyti griežtesnės sąlygas išduodant naftos grėžimo leidimus, naftos gavybos leidimus taip pat e, nustatyti griežtesnės prievolės ir reikalavimus susijusius su personalo apmokymu naftos platformos yra skirtingo pobūdžio, todėl ir personalas turi būti apmokytas remiantis atitinkamomis geologinėmis sąlygomis, kurios yra skirtingos. Taip pat reikia nepamiršti ir atitinkamų sutartinių aspektų tam, kad e, kai kurie verslininkai negalėtų už jų pasislėpti, už tų sutarčių pasirašytų kurios yra pakankamai sudėtingos, ypatingai tokia, tokių nelaimių atveju. Ačiū, Elena. Dabar ponė Radvylė Morkūnaitė ir po to paskutinis kalbėtojas ponas Pavel Pots. Ir dėkoju komitetui už šitą galimybę turėti šitą svarbę diskusiją. Ko gero, šitą katastrofą Meksikos įlankoj daugeliui, kam dar nebuvo atsivėrę akis, atvėrė akis, mes uh, nemažai kalbėdavom anksčiau ir apie patį žalos atlyginimo mechanizmą, bet e, šitokių mastų, kuomet įvykusi yra katastrofa, tai matyt, matyt procesą, aš tikiuosi, šituo klausimu pasistumės. E, ir šiandien girdėjome ir apskritai tiek spaudoje, kad ne visiškai aiškios priežastys, kodėl įvyko ta katastrofa, tačiau spaudoje girdisi tokių kaltinimų pačiai tai kompanijai, kad iš pat pradžių buvo veikla gana, gana abejotina ir problemų kėlė tiek licencijavimas, tiek e, platformos eksploatacija. Ir e, netgi teigiama, kad e, galbūt mokslininkai teikiantis išvadą apie poveikio aplinkai vertinimą buvo na, tiesiog palankus minėtai kompanijai ir galbūt šališki. Tai vėlgi čia būtinybė kalbėti apie, apie prevenciją ir apie pačią na, na žodžiu, pačią, veiklą, pačią pradžią veiklos um, tokių, tokio pobūdžio uh, kompanijų. Tai yra poveikio aplinkai vertinimo mechanizmas. Kitas dalykas taip, kad yra teisės aktai ir jeigu kalbėtumėm bendrai apie ES lygmenį, ko gero tai būtų, na bent jau ES kur kas paprasčiau, bet uh, vėlgi pajėgumai uh, vis pasaulio valstybių skirtingi ir likviduojant avarijos padalinius ir, ir, ir prižiūrint, kad tai neatsitiktų. Tad ar komisija galvotų, kad, kad būtų protinga jog draudimas, ypatingai toms įmonėms, kurios turi padidintą riziką, kad, kad draudimo sumos būtų ganėtinai didelios ir, kas, ir kad tas draudimas būtų privalomas. Kitas dalykas, kalbant apie trečiasias valstybės, kurios nėra ES valstybės, jeigu kalbant bendrai apie teisės aktus ES, tarkim, Baltijos jūroje e, e, Rusijos federacijos e, grėžinys D6 platforma esanti ties Kaliningrado sritimi. Tai man būtų įdomu išgirsti, jeigu galima, kokie, kokie yra rezultatai komisijos ir Rusijos federacijos dialogo, kadangi buvo šiandieną paminėta, jog yra tariamas ir, ir, ir su kitom valstybėm, ne ES valstybėm. Ačiū. Dziękuję Radwile. Pan Paweł Poc. Ačiū Radviliai, ponas Pavel Poc dabar. Můj dotaz je velmi stručný a směřuje blíž a to. Dėkoju. Uh, Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau užduoti klausimą ir aš norėčiau paklausti apie Raudonąją jūrą. Netoli nuo Egipto krantų yra Džebel Ersait naftos platforma. Ir ten taip pat yra įvykusi katastrofa, kuri nedid, yra gal netokia didelė, tačiau ten irgi nuolat išsilieja nafta, išsilieja netoks jos kiekis kaip Meksikos įlankoje ir aš norėčiau paklausti komisijos, ar ji yra susipažinusi su situacija Raudonojoje jūroje, nes aišku, Egipto vyriausybė bando nutilėti apie tą katastrofą dėl turizmo. Dėkoju, sako pirmininkas, o dabar norėčiau komisijos atstovui suteikti žodį, kad jis atsakytų į klausimus. Ačiū. You, Chairman, and, and, uh, to... Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū komiteto nariams už tai, kad jūs išdėstėt požiūrį į šį klausimą. Čia buvo iškelta keletas klausimų. Daug klausimų ir įvairių klausimų. Tad aš tikrai pasistengsiu juos atsakyti, nors suprantama, gal visų nepatenkinsiu savo atsakymais, bet pasistengsiu. Tiesiog, tiesiog pa, pa, paklausimui atsakysiu, sugrupuosiu į temas tuos klausimus. Pirmiausia, dėl, klausimas buvo dėl teisės aktų, kokie teisės aktai ką reglamentuoja ir e, taip pat buvo iškeltas tas, e, kas priima sprendimus ir uh, Pagal pirminę teisę steigimo sutartis ir paskutinė jų Lisabono sutartis, tai valstybėms narėms suteikiamas visiškas suveneru, suverenumas dėl to, kokius išteklius valstybė narė norėtų eksploatuoti savo teritorijoje. Tad valstybė narė sprendžia ir žvalgymą, ir, ir pačį, patį grė, naftos gavybą ir taip toliau. Toliau yra ES teisės aktų, pagal kuriuos reglamentuojamas licencijavimas, tokių, e, tai yra išgaunant išteklius esančius valstybėse narėse. Ir taip užtikrinamas e, Europos, Europos tiesiog bendrovių vienodos sąlygos. Dabar, kai ūkio subjektai gauna licenciją veiklai, tai tada jie privalo laikytis konkrečios valstybės narės reik, teisės aktų reikalavimų. Pirmiausia, turi laikytis reikalavimų gaudam, prieš gaudamas licenciją ir po to jau užsimdamos verslo veikla. Tad e, įstatymai yra specifiniai, Bet kita vertus, šiaip jau daugelis tų įstatymų parengta jau esamų ES teisės aktų pagrindų. Čia buvo kritikuojama per diskusijas, kad trūksta konkrečių teisės aktų reglamentuojančių vienokią ar kitokią sritį. Buvo paminėta pavyzdžių. Tačiau, manyčiau, yra teisės aktų apimančių įvairius e, verslo aspektus. Turiu galvoje naftos telkinių žvalgymą, gavybą, perdirbimą. Yra direktyvų, pagal kurias sprendžiama, kokios, kokie įstatymai taikom valstybėse narėse, įstatymai reglamentuojantis techninę įrangą, kai kai dirbama tam tikromis pavojingomis sąlygomis, jeigu, sakykime, dirbama sąlygomis, kai grėsia sprogimas ar dar kas nors. Tad nacionaliniai įstatymai turi integruoti tam tikrus tuos ir panašius elementus. Be to, greta taip pat yra teisės aktų, kurios, kurie grindžiami Europos direktyvomis, turiu galvoje įstatymus nacionalinius dėl prevencijos, dėl žmonių dirbančių e, tokiuose bendrovėse, tokiuose platformose sveikatos, saugos reikalavimų. Be to, yra kita dar teisės aktų grupė reglamentuojanti aplinkosaugos aspektus. Tad pradžioje sakiau, kad valstybėms narėms suteikiama teisė spręsti, kokius išteklius išgauti Ir tą pas, kalbant apie gavybą jūroje, tai valstybės narės turi priimti sprendimus atsižvelgdamos į jūrų strategiją. Ta, ji buvo sukurta 2008 metais pagal ją, pagal tą strategiją valstybės narės gali tada renkti savo strategijas, kad būtų galima palaikyti tvarias operacijas teritoriniuose tuose vandenyse. Ta tokia yra pirminė sąlyga, aš atsiprašau, pamiršau ją paminėti pačioj pradžioj. Bet dabar pereikim prie pačių operacijų. Tad techniniai standartai, ten dirbančių žmonių sauga, uh, Visą tai reglamentuojama e, teisės aktuose, nacionaliniuose įstatymuose, kurie, kaip jau sakiau, grindžiami ES direktyvomis. Vadinasi, atsakomybė už e, įstatį, tai yra ne, ne, e, nuostatų laikymasi, priežiūra tenka nacionalinėms institucijoms bet kita vertus vėl valstybėse narėse situacija labai magra, marga, lab, ta, tuos dalykus atlieka įvairios žinybos, įvairios institucijos. Vienose kitose valstybėse narėse yra viena įstaiga, kuri daro viską. Bet vėlgi, kadangi tai yra pirmiausia valstybės narės atsakomybė, kadangi išplaukianti iš, logiškai iš tos nuostatos, kad valstybės narės pačios sprendžia, kokius išteklius eksploatuoti, tai suprantama, mums reikia palaikyti glaudžius ryšius su nacionaliniu reglamentavimo įstaigų atstovais ir kaip tik mes su jais ir susitiksim, kaip jūs sakiau, dabar penktadienį per tą sustikimą mes ir kalbėsim tais klausimais, aptarsim E, tai, kokią praktiką tos insti nacionalinės institucijos taiko, dar šiaip jau nedarysim galutinių išvadų, tačiau tam tikri ženklai iš ją rodo, kad nacionalinės reglamentavimo institucijos nebūtinai šiaip jau turi tinkamas priemonės. Tačiau šiuo atveju mes pirmiausia išsiaiškinsim savo uh, E, savo būtent e, reglamentavimo, nacionalinių reglamentavimo institucijų situaciją. Apie tai mes kalbėsim per susitikimą šį penktadienį, kad būtų atsižvelgiama į Europos piliečių sveikatą ir aplinką. Kaip jau aš sakiau, ne vienas, net ir tobuliausias teisės aktas nesuteiks šimtaprocentinio saugumo Ir todėl reikėtų e, siekti, kad būtų optimaliausiai laikomasi turimų reikalavimų, kad būtų atliekama kontrolė, stebėsena. Tačiau jeigu vis dėlto įvyksta nelaimės, tai Europos teisės aktuose numatyta nuostatų reglamentuojančių atsakomybę. Nemažai buvo pasakyta apie direktyvą dėl uh, aplinkosauginės atsakomybės. Aš turiu tokį dviejų puslapių memo, memorandumą, ten kaip tik aprašo, aprašoma toji direktyva. Čia mano aplinkosaugos e, generalinio direktorato kolegos parengė. Čia labai svarbu tai, kad e, aplinkosaugos atsakomybę reglamentuojanti direktyva nebus vienintelė šiuo atveju. Yra taip pat atliekų direktyva, Pirm, pirmasis jos variantas priimtas 2005-aisiais, jį peržiūrėta 2008-aisiais, darbus peržiūrima šių metų gale. Ir ten aiškiai bus nustatyta, kad platformos, jūroje veikiančios platformos e, savininkas atsakomy, e, tai yra e, atsakys už žalą. Be to, dabar kituose atskiruose teisės aktuose, greta teisės aktų yra taip pat jurisprudencijos konkrečių pavyzdžių, yra jau teisingumo teismas jau yra uh, priėmęs tam tikrų sprendimų, kurie irgi svarbus šiuo atveju. Ir tokiu būdu tikrai e, juos galima sieti, sakykime, mastant apie atliekų ar atsakomybės direktyvų peržiūrą. Tad e, tam tikri aspektai bus e, pateks į direktyvų taikymos rytį. Bet jau aš pakartosiu, ką sakiau. Dabar mes nuodugniai tyriam kokie kokių yra šios ryties ES teisės aktų. Ir čia ne vien mano direktoratas tai daro. Visos komisijos tarnybos e, susijusios su klausimu vienai par kitai peržiūri teisės aktus. Ir jeigu mes padarysim išvadą, kad konkretūs teisės aktai nepakankamai reglamentuoja uh, naftos gavybą jūroje, tai tada suprantama, mes imsimės reikiamų iniciatyvų. Jūs klausėt, kokiu datu mes esam numatę. Mes šiaip jau neturim tam tikrų magiškų kažkokių datų. Aišku, būtų gerai nustatyti tam tikras datas, tam tikrus laikotarpius ir po to pagal juos tada jau matuoti, įvertinti savo nuveiktą darbą ir panašiai. Bet iš tikrųjų mes esam pasiruošę imtis priemonių kai tik tai jau turėsim apčiuopiamus rezultatus tų, tos peržiūros dabartinių teisės aktų. Ta galima padaryti gana greitai, antai jau aplinkosaugos atsakomybės direktyva dabar peržiūrima. Tai tas darbas nėra tiesiogiai susijęs su įvykiais Meksikos įlankoje, bet tas peržiūros darbas vyksta sparčiai ir, ir manyčiau, tas darbas galėtų būti baigtas, nesu tikras dėl konkrečios datos, bet per du mėnesius. Ir aišku, tada bus dar galimybė toliau gilintis tą direktyvą, tikrinti ją, tas vietas, kurios reglamentuoja veiklą jūroje. Kitų direktyvų ir peržiūra irgi užims mėn... savaitės, savait savaitės ar mėnesius, bet kaip jau sakiau, mes neskubėsim teikti naujų teisės aktų pasiūlymus, e, sakykime, tokius, kaip, e, kurie reglamentuotų techninius reikalavimus. Kartais skaitom žiniasklaidoj minimi tam tikri įrangos elementai, dėl kurių esą reikia numatyti tam tikrus reikalavimus. Bet mes, kol, mes neskubam. Mes neskubam, kol tikrai busim tikri, jog yra tam tikrų techninių standartų trūkumų. O dėl kitų teisės aktų pasiūlymų, iniciatyvų, tai mes jas pateiksim kuo greičiau. Dabar jūs klausėte dėl konkrečių skaičių. Taip, turim konkrečių skaičių, kiek naftos platformų yra. Iš vies Europos šaly, šalyse, Šiaurės jūroje, sakykime, yra 1163 platformos, daugiausia norvegų. Yra 148 grinai platformos, kuriuose grėžiama nafta iš jūros dugno. Bet sakyčiau, Čia gal neteisinga, neteisinga diskusijas pradėti nuo konkretaus skaičiaus kažkokio ar skaičių, nes tie skaičiai irgi priklauso nuo platformų pobūdžio, platformų dydžio, platformų ar nuo to, ar jos stacionarios, ar jos plūduriuojančios. Čia mes kalbam ne apie vienalypę įrangą, ne apie vienalypes platformas, tad e, reikėtų atsargiau elgtis su skaičiais. Aš nesakau, kad skaičių statistikos nereikia, aišku, mes tą statistiką kaupsim ir ją, ją turim ir kaupsim, bet kita vertus mes neturėtume šiaip jau pradėti diskusijų nuo kažkokių konkrečių vienreikšmiškų skaičių. Dėl gylio, kuriuo tie tų, gal aš ne visai tiksliai, E, pasakiau, pakartosiu. Dabar turimo, turima informacija iš pramonės įmonių ir valstybių narių. Tai vidutinis operacijų gylis yra 90 metrų. Operacijos vyksta nuo kelių tiesiog metrų iki kelių šimtų. Gil, didžiausias gilis yra maždaug 700, bet dauguma bet dauguma operacijų atliekama maždaug kelių metrų, keliarių metrų, kelių metrų, keliolikos metrų ir iki maždaug 200 metrų gylio, o didžiaus, didžiausias gylis yra 700 metrų. Giliau jau nafta neišgaunama, kadangi pati Šiaurės jūra yra gana sekli. Be to, jau už Šetlando salų, tada toliau nuo jų, tada jau didesni gyliai. Tad reikėtų į tai irgi atkreipti dėmesį. Toliau. Čia buvo paklausta ar paprašyta E, pakomentuoti santykius su Norvegija. Mes palaikom glaudžius sa, e, santykius, antai per reglamentuotojų sustikimą šį penktadienį e, jame dalyvaus ir Norvegijos atstovai, taip pat ir Farerų salų priežiūros institucijų atstovai dalyvaus, kadangi Farerų salų priežiūros institucija yra savarankiška institucija. Buvo pateiktas klausimas dėl to, kokie teisės aktai galioja mūsų aptariamais klausimais. Tai reikėtų patikslinti. ES teisės aktai ir nacionaliniai įstatymai veikia teritoriniuose ES vandenyse, tad teritoriniuose vandenyse vadinasi palygint arti pakrantės. Ir čia vėl buvo paminėta pavyzdžių, sakykime, iš JAV, e, ten kiek, kiek ten, kiek, 3 mylios e, dėl jų e, naftos išgamybos sprendžia konkreti valstija, jeigu toliau, tai tada jau federaliniai sprendimai priimami. Bet čia pas mus tai sprendžia valstybės narės valstybės narės e, gali turėti 200 mylių ekonominę, ekonominę zonos vandenis, bet vėlgi detalės reglamentuojamos nacionaliniais įstatymais, taip pat ir ES įstatymais. O už tų ekonominių 200 mylių zonų yra vadinamieji tarptautiniai vandenys, bet tai nereiškia, kad tai yra tiesiog piratų zona. Čia galioja tarptautinės jūro, jūrų konvencijos, kuriuose numatytos gana detalios nuostatos dėl būtent naftos ir kito, kitų iškastinių, iškastinių mm, iškasenų gavybos klausimai. Šiaurės Atlantui, sakykime, galioja tokios nuostatos, bet apskritai ir yra reglamentavimo režimas ir tokiems tarptautiniams vandenims. Toliau. Dabar klausimas, ar komisija imsis nepriklausomo tyrimo dėl mūsų naftos platformų saugos ir, ir dėl informacijos Mes, mes nesam visiškai priklausomi nuo nacionalinių reglamentuotojų, mes gaunam taip pat informaciją ir savo kanalais, bet e, kol kas mes dar netliekam konkretaus tyrimo dėl saugos Europos vandenyse, tačiau vis dėlto mes jau mastom apie tai ir tada, aišku, mastom, kokios informacijos e, reikės gauti ir ko imtis. Toliau mes gaunam nemažai duomenų tiek iš pramonės įmonių, tiek iš valstybių narių. Ir mane nustebino čia vieno, vienos parlamentarės teiginys, kad pramonės įmonės dažnai nelinkusios atskleisti ar suteikti duomenų. Mes šiaip jau tiesiog pramonės įmonėms išdalyjam klausimynus dėl tokios informacijos, kurios mums reikia, tokius klausimybės, to, tokius klausimynus mes beje išdalyjom per gegužės 11 dienos sustikimą, kuriame dalyvavo Europos e, tų didžiųjų e, pramonės įmonių atstovai, bet to e, naftos ir dujų gamintojų asociacijos atstovai, tad jie visi šiaip jau pasiryžo atsakyti į mūsų klausimus tiesiog valstybių narių vardu. Ir jie taip pat pažadėjo pateikti informacijos ne tik statistikos prasme, bet apskritai dėl, apskritai dėl veiklos pobūdžio, valdymo, kontrolės dalykų. Tai ir ne vienas sustikimas, kaip jau minėjau, kitas toks sustikimas vyks Liepos 14, tada jau mes turbūt busim gavę informacijos, atsakymus į savo klausimynus, bet turiu pasakyti, kad iš tikrųjų įmonių šiaip jau veiklą gaubė skaidrumas. Ir įmonės prisijėmusios iš tikrųjų atsakomybę, o mes konkrečiai turim aptarinėti su pramonės įmonėmis, kokių šios imasi žingsnių po tokios nelaimės kad jos tikrai sustiprintų, padarytų veiklą saugę ir kartu užtikrintų deramą skaidrumą. Iš ties pramonės įmonės imasi svarbių žingsnių, tačiau labai svarbu, kad suinteresuotosios šalis, kad viešuomenė matytų, jog pramonės įmonės tikrai elgesi atsakingai ir ir tokiu būdu tikrai sustiprins apskritai įmonių šiaip jau e, nuostatų laikymasi ir bus savotiška paskaita, paskata pramonės įmonėms. Ta pati, tas pats pasakytina ir apie nacionalinės, e, nacionalinės institucijas, jos rūpinasi, jos atlieka stebėseną, priežiūrą ta, čia buvo paminėtas priežiūros kontrolės, e, paminėta svarba, visiškai su tuo galim sutikti. Tad komisija galėtų ar turėtų imtis veiksmų tose sritise, kur tokie veiksmai, gali, Euro, veiksmai ES lygių galėtų pridė, suteikti pridėtinės vertės, užtikrinant, sakykime, ES nuostatų laikymasi ir kitus dalykus. Tad tokie yra, toks yra pagrindas, kuriuo mes šiaip jau dabar dirbame dabartinėmis sąlygomis. Toliau buvo paminėta, kad galbūt būtų galima uždrausti tam tikras operacijas ir sukurti privalomą draudimo fondą. Taip, tai tikrai įvairios priemonės galima imtis tokių. Tačiau, manyčiau, mes dar kol kas negalim galutinai pasakyti, kokia priemonė šiuo atveju geriausia būtų. Nes labai svarbu pirmiausia pasižiūrėti, kogi pasimokė valstybės narės iš šitos nelaimės, kokių įsipareigojimų prisėmė pramonės įmonės ir tada įvertinti E, kokių žingsnių būtų galima daryti ES lygių. Ir aš bijau, kad ne viską, į ne viską atsakiau, bet aš pasistengiau, kiek galėdamas atsakyti į kuo daugiau klausimų. Dziękuję bardzo. Korzystając z faktu, że prowadzę, to chciałem zapytać. Dziękuję kadangi esu pirmininkas, norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs bendradarbiaujate su aplinkosaugos generaliniu direktoratu? The cooperation is very close. Um, the, um, the meeting that took place on the... Well, okay. Labai glaudžiai bendradarbiaujam su komitetu tiek politiniu lygiu, tiek tiesiog tarnybų lygiu. Ir antai gegužės 11 dienos susitikimą organizavo komisijos narys Oettingenas, dalyvavo komisarė Georgieva, e, komisaro Potočniko šiaip tuo metu nebuvo, tačiau jo kabineto vadovas dalyvavo tame sustikime, tad iš tikrųjų politinė vadovybė dalyvavo. Tad, tad, o dabar tarnybų lygių, tai dabar peržiūrima teisės aktų padėtis, čia įvairios mūsų tarnybos dalyvauja, tačiau mes laik palaikom ryšius su aplinkosaugos generaliniu direktoratu ir antai šios savaitės pradžioj dar iš šio direktorato gavom papildomų pastabų, uh, Tad iš ties tikrai me, šiaip jau palaikom ryšių su jais ir vyksta vidaus sąveika. Be to, kaip jau sakiau, mes, tengia, mes, pas, mes ketinam sudaryti tokią vidaus žinybinę, tarp žinybinę grupę, kurioje dalyvaus įvairių generalinių direktoratų, tarp jų ir aplinkosaugos generalinio direktorato žmonės. O šiaip kita vertus kartais aplinkosaugos generalinis direktoratas kartais sako, kad jis lapstosi už energetikos generalinio direktorato, tai tikrai taip nėra. Punkt, to... Dėkoju. Na ir paskutinis mūsų darbo atvarkės punktas tai yra klausimas žodžiu. 2010 brūkšnys 06 kurį pateikė Kris Deivis ir Corinne Lepage dėl kūro kokybės direktyvos. Ir vėlgi atvyko komisijos atstovas iš klimato apsaugos generalinio direktorato, ponas Filip Owen atvyko į mūsų posėdį, taigi prašau atsakyti į klausimą. Chairman, thank you. Labai ačiū, ponė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū, kad mus pakvietėt šiandien pakalbėti apie e, peržiūrėtą e, kūro kokybės direktyvos įgyvendinimo priemonės. Kaip jūs žinot, vienas šios direktyvos reikalavimų tai sukurti e, CO2 Tai yra po, šiltnamio poveikio e, dujų susijusių su iškastiniu kūru e, mechanizmą. Ir tokiu būdu mes siekiam užtikrinti pusiausvyrą tarp bitumingumo ir administracinių dalykų. Ir dabar mes jau dirbam dėl tos metodologijos, dėl to metodo jau kuris laikas su suinteresuotom šalim. Praėjusią vasarą prasidėjo konsultavimosi procesas, e, visą rudenį vyko, o šių metų sausį vyko sustikimas su suinteresuotom šalim, su valstybėm narėm. Kova, bet to mes aptarinėjom su valstybėm narėm tokios metodologijos e, tiesiog koncepciją prieš primdami išvadas. Komisijos tikslas, e, kad iki šių metų pabaigos ta, metod, ta metodologija būtų patvirtinta. Aš žinau, kad jūs praėjusią savaitę, kai, laikė, lankėsi, kai lankėsi e, Strasbūre, jūs aptarinėjo tą klausimą su komisijos nare Hedego. Aš dabar atkreipsiu dėmesį į konkrečius dalykus. Pirmiausia, mūsų tame konsultavimuose dokumente, kuris pasirodė praėjusia, praėjusiais metais, mes numa, į, į, pabrėžiam specialią, specialiąją vertę, kurios pagrindas tam tikras šaltinis. Šiaip jau ne, ne pati komisija šiaip jau e, atliko įvertinimą, nustatydama tą specialiąją vertę e, susijusią su bituminguoju smėliu. Tai padarė komisijos jungtinis e, mokslinių tyrimų centras. Ir vėlgi kitos taip pat vertės buvo paminėtos ir nustatytos tame konsultavimuose dokumente. Yra nemažai ataskaitų, jas reng, parengė įvairios institucijos ir ten tuose dokumentuose operuojame skirtingomis specialiosiomis vertėmis. Tad mes dabar šiaip jau analizuojam ten e, minimas specialiasias vertės. O dabar, kaip jau sakiau, mes tebe kuriam metodologiją, ji dar iki galo neišsikristalizavo, tad e, kol kas e, dar negalima daryti galutinių išvadų dėl konkretaus pasiūlymo ir aš negaliu tikrai jį jums tokį pristatyti šiandien dėl būtent bitum, bitumo ar kitų elementų. Bet kita vertus, komisija įvertins įvairius pasiūlymus ir tikrai ras tinkamą jų pusiausvyrą. Be to, buvo klausimas dėl 6 procentų tikslo kad išmetamas anglės dioksido kiekis sumažėtų 6 procentais. Tas būtų taikoma naudojant tvarius e, bio, tvarų bio kūrą ir panašiai. Jeigu dabar tokio bitumingojo smėlio turinčio, turintis kūras būtų daugiau importuojamas, importuojamas Europos Sąjunga. Tai reikštų, kad galbūt tada kūro įmonės turėtų imtis dar papildomų priemonių tam, kad, gali, kad, tam, kad sumažintų išmetamą anglės dioksidą, tai yra, kad pasiektų to nusibriežto 6 procentų tikslo. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Dėkoju kolegos nori pasakyti. Iš pradžių Kris Deivis, paskui ponas Arsenis ir trečias kalbėtojas bus ponas Eckhout. Matau, kad. Atsiprašau. Well, thank you, Chairman. So we've been... Ačiū pirmininkė, komisija mums pranešė, kad negali sakyti užduotus klausimus. Ir nepaisant to, kad atsakymai nebuvo adekvatus užduotus klausimus, aš juos sveikinu, tai reiškia, kad prasidėjo procesas, rimtai yra mąstoma apie sprendimus, kurie dar nėra priimti. Ir komisija ruošiasi, rengiasi politiniam sprendimui Niekam nepaslaptis, kad e, mūsų sprendimai buvo įtakoti Kanados vyriausybės Shell lobistų ir tam tikros nuostatos, kurios atsispindi dokumente. Yra viena nuoroda dokumento projekte į vertę. Man buvo pranešta, kad Kanados vyriausybė ir Shell atliko 12 mokslinių studijų ir 106 gramai iš tų mokslinių studijų e, rezultatų buvo padaryta atitinkama išvada. Komisija siūlo 107, na, čia praktiškai nėra jokio skirtumo. Manau, kad esminis klausimas yra visiškai aiškus Šio teisės akto tikslas yra sumažinti CO2 emisijas. Ir siekdami sumažinti CO2 išmetimą iš automobilių bei iš gamybos įmonių mes smarkiai prisidėsime prie šio teisės akto gyvendinimo. Tikiuosi, kad komisija ir toliau svarstys šį klausimą, pripažins kad šis komitetas labai stengsis, e, kad e, sprendimai būtų priimti adekvatus ir jeigu į parlamento nuomonę nebus atsižvelgta, tai visas teisės aktas gali būti atmestas. Aš džiaugiuosi, kad komisija rimtai svarsto šį klausimą ir mes nekantriai laukiame diskusijų pabaigos. Ponas Arsienis, aš labai pritariu kolegos Kriso Deiviso komentarams ir kaip ir biokūro atveju, taip ir šiuo atveju komisija pasirinko tokį hybridinį požiūrį, tokį dviejopą. Nes įmonės turi teisę pasitelkti mokslinius tyrimus, studijas ir įrodyti, kad jų pasirinkti gamybos būdai nedidina CO2 išmetimų į aplinką. Atrodo, kad komisijoje šio klausimu vyksta rimtos diskusijos dėl to mano minėto požiūrio pasirinkimo. Ir noriu paklausti, kadangi dabar yra svarstamas bituminio smėlio klausimas, ar bus atsižvelgiama į e, žemės e, naudmenų paskirties e, pakeitimo aspektus, nes žinome, kad Madagaskare, pavyzdžiui, e, be kita ko yra ketinama plėsti bituminio smėlio eksploatavimo e, apimtis ir tai gali turėti įtakos, žalingos įtakos biologiniai įvairoviai. Ačiū dabar ponas Eigaut, po to Linda Makevin. Ačiū pirmininkė, ačiū Filipui Auvinui už jo atsakymus kurie dar nebuvo pakankamai išsamus, bet bent jau jis mėgino atsakyti. Noriu grįžti prie vieno klausimo, kurį paminėjote siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp atidumo ir administracinės naštos. Taip mes norime čia užtikrinti pusiausvyrą, tačiau nesuprantu pasitelktų papildomų administravimo argumentų, nežvelgiant į mokslinės studijas, mes matome aiškius signalus dėl emisijų faktoriaus. Ir jeigu dabar mes tik tai dar vieną referencinę vertę pridėsime, tai nepadidintų labai smarkiai komisijos uh, administracinės naštos. Galbūt tai padidintų iškastinio kūro gavybos kompanijoms administracinę naftą, nes e, reiktų papildomai krūvos popierių prirašyti biokūro pramonėje, atsinaujinančių energijos šaltinių pramonėje, e, bet mano manimu iškastinio kūro e, gavėjams ir gamintojams tai nebūtų labai didelė administracinė našta. Galbūt e, naftos įmonės nelabai gali apskaičiuoti dabar, kiek gali išgauti kūro perdirbdamios e, bituminį smėlį, arba bent jau taip teigia, tačiau iš tikrųjų jos turi puikią informaciją ir todėl galima labai lengvai apskaičiuoti E, su tuo susijusios emisijas, taigi aš čia neižvelgiu jokios papildomos administracinės naftos, naf, naštos naftos kompanijoms. Turint omenyje, kad bituminio smėlio dalis kūro gamyba yra pakankamai nedidelė. Jeigu dabar e, pažvelgtume į mm, Shell turimus e, rezervus žaliavų, tai 25 procentus sudaro bituminis smėlis ir ateityje Jeigu mes norime sumažinti šiltnamio efekto dujų išmetimą, turime įtraukti tinkamus skaičiavimus dėl bituminio smėlio ir mokslinės studijos ir metodai egzistuoja, tą galima pakankamai lengvai apskaičiuoti, todėl aš sveikinu tokią iniciatyvą po kelių savaičių parengti naują lentelę, kuriame būtų įtrauktas kurioje taip pat būtų įtrauktas ir bituminis smėlis, rengiantis tinkamai priimti direktyvą. Pirmininkas, ačiū dabar ponė Lina Makėva. Um, Mano kolegos jau daug paminėjo, bet dabar per praėjusios savaitės susitikimą, kurie dalyvavo komisijos nariai, e, kilo tokių nelaimę keliančių pranešimų, jog kol kas dar nieko neįmanoma nuveikti dėl to bitumingojo smėlio. Tada atrodo nepas, nepadaryta jokia pažanga ir mums deramai nepaaiškino, kodėl ta praėjusiu metu nustatytas tas skaičius, ta vertė išnyko. Mes tikrai nenorim padaryti tokio politinio, politinio pranešimo, pasauliui, kad bitumingasis mėlis turėtų būti būtent kūro svarbiausias elementas kartu kovo, kovodami su klimato kaita. Tai iš tikrųjų klausimas yra labai, labai svarbus ir mes vis dėlto tikimės iš komisijos konkrečių žingsnių. Labai ačiū, ponas Filbornas paprašė, atrodo, žodžių. Ačiū už komentarus. E, buvo keletą, porą klausimų e, pateik, pateikta dėl biokūro ir tokio miš, mišrojo kūro santykio. valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalis tiesiog turėjo, norėjo turėti tam tikrą automatinę specialiąją vertę. Dėl esą e, šiaip jau Kanados galimo spaudimo aš tiesą pasakius nemačiau jokių e, dokumentų konkrečių, kuriais būtų galima e, pagrysti tokius teiginius dėl būtent šiltnamio poveikio dujų emisijų didesnio, didesnių ar mažesnių kiekių. Na, o tai, kad mes šiaip jau numatom tokią tiesiog automatišką specialiąją vertę, tai tą mes numatom siekdami sumažinti administracinę naštą. Nes tokiu atveju tada kūro įmonės galės operuoti tik tai vienu bendru skaičiu užuot operuodamos įvairių grandžių skaičiais prieš šiaip jau nusprendžia, nuspre, prieš nuspręsdamos konkrečius žingsnius. Todėl mes ir numatom tokią bendrą automatinę specialiąją vertę, siekdami sumažinti administracinę naštą. Be to, Bet to žinom, kad Kanadoje yra nemažai kūro, kuriuose, kuriame yra didelė to bitumingojo smėlio dalis. Bet e, mūsų turima informacija iš tarptautinės energetikos agentūros, kad e, čia iš tikrųjų tai nepasakytina apie vis dėlto e, Europoje laikoma, laikomo kūro atsargas. Dėkoju, baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės klausimo. Kitas mūsų posėdis įvyks Liepos 13 dieną, 15 val. Briuselėje.